Okay, friends, we are unfortunately very few here. Uh, that's too bad, uh, but I can't force them. Uh, mūsų yra nedaug, tačiau negalime komiteto narių priversti dalyvauti posėdžiuose. Pradėsime posėdį. Vėluojame. Mm. mm. Pradėsime nuo pirmojo darbo tvarkės klausimą, tačiau prieš tai vertėjai turi trumpą pranešimą apie jau 24 dienas tebesitęsiančias mūsų protestą akcijas dėl administracijos nenoro dėrėti su mumis dėl naujų darbo sąlygų. Priešingai administracija iškai nedemonstruoja lankstumo ir nepasant vertėjų padarytų nuolaidų. No pasiūlė dar sudėtingesnės ir sunkesnės darbo sąlygas. Vėl protestuodami prieš šios veiksmus ir tai noriu pranešti, kad šiame posėdėje dirbs tik tiek, kiek yra numatyta jų darbo programoje. Tai yra vėliausiai darbą baigsime 12.30 min. Ačiū uždėmesiu. Uh, will continue, uh, with the new president. <clears throat> Taigi mm, diskusijos dėl e, klausimo, kurio vertėjai neišgirdo, e, tęsius pirmininkaujant e, Austrijai. Kitas klausimas yra bendra Europos statistinių duomenų rinkimo sistema mm, fiziniams asmenims ir namų ūkiams. Paskutinis trilogas vyko birželio 23 dieną ir buvo pasiektas sutarimas tarp teisėkuros institucijų Ir e, jame atsižvelgiama į e, statistikos, e, statistinių duomenų rinkimo institucijų mm, veiklos techninius ir išteklių apribojimus. <clears throat> Kitas pastarimas vyks Liepos 11 dieną. Šiuo klausimu vertimas šiame posėdėje šiandien vyksta, čia visi puikiai žinome, kokia yra vertėjų situacija. Taigi turėkite omenyje, kad tuo atveju, jeigu vertimas komiteto posėdžio metu baigtųsi, tai Galėsime toliau versis tik tai su anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų kalbomis. Antrasis darbo tvarkės klausimas, ne tiksliau trečiasis, sako pirmininkai. Jums yra išdalinta trumpa mūsų delegacijos vizito į Kanadą, į Otavą ir Torontą balandžio mėnesį ataskaitą. Ir jums yra taip pat išdalinti užimtumo komiteto posėdžio, kuris vyko birželio 20, vyks tiksliau ir vyksta birželio 21 dieną dokumentai. Uh Trečiasis e, klausimas 24 e, gegužės 2016 metų posėdžio protokolo tvirtimas, niekas neprieštarauja, ačiū. Toliau ketvirtasis <clears throat> darbo atvarkės klausimas e, Europos audito rūmų prezentacija labai svarbia mūsų komitetoj tema ir manau, kad visiems komitetams, kurie užimtumo e, srityje dirba, tai yra <clears throat> trečiųjų šalių piliečių integravimo e, apmatai. Audito rūmų atsakinga auditorė yra Tihana nu, Iljana Ivanova, taigi jie dabar pristatys šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas, visada malonu atvykti į žimtumo komitetą. Netgi iš pat ryto, prieš kurį laiką pristačiau ataskaitą apie jaunimo garantijas, o dabar turiu galimybę pristatyti jums naują dalyką. Tai nėra įprastinė ataskaita, kur būtų išvados ir rekomendacijos, bet tai e, analitinis dokumentas be rekomendacijų. Tikiuosi, kad vis dėlto jis bus jums naudingas ir praturtins jūsų diskusijas šiomis arbiamis temomis. Visų pirma, noriu pasakyti, kad pastaruoju metu išaugo skaičių žmonių, kurie prašo mm, ES apsaugos. Migracijos, es migracijos politika yra diskusijų objektu. Uh, ir iki 2017 beveik 3,5 milijono žmonių atvykę Europos Sąjungą paprašė prieglopščio. Tai yra tris kart didesnis skaičius nei e, trejus metus prieš tai. Žmonės atvyksta susitikti su šeimų nariai, studijuoti, dirbti. Migrantai, kurie teisėtai gyvena es valstybėse narise, bet neturi e, es šalių pilietybės sudaro 4 procentus ES gyventojų, o migracija ir integracija, žinoma, yra glaudžiai susiję. Daugelis e, parengtų apžvalgų atskleidė, kad migrantų integravimas yra naudingas e, socialinėse, fiskalinėje šaly, srityje valstybėms narėms. Migrantų integracija Tai valstybių narių užduotis. ES vaidmuo čia yra ribotas teikti pas, paskatas ir paremti valstybės narės šioje srityje. Kas yra integracija? Migrantų poreikiai gali būti labai skirtingi. Ir migracija apima veiksmus įvairiose srityse - švietimo, būsto, užimtumo. Todėl migrantų integracija yra iššūkis visai Europos Sąjungai. Nors nėra oficialios apibriešties ES mastu. 2004-aisiais e, taryba parengė 11 pamatinių principų integracijos politikos. Jie yra e, skaidrė, kurią matote. Ir kaip sakiau pradžioje, šiame dokumente nėra rekomendacijų ar išvadų Tai tik tai informacinis apibendrinantis dokumentas, kur apžvelgti e, ES institucijų veiksmai migracijos rytyje. Be to, čia svarbiausioje skaidrėje išvardinti iššūkiai e, šioje srityje, kuriuos e, kur, kuriuos išsiaiškiname savo tyrimo metu. Visų pirma, būtinybė sumažinti integracijos proceso trukmę. Kuo spartesnė integracija, tuo jis sėkmingesnė. Aišku, valstybėms narėms patikėta galimybė pačioms spręsti, kaip įgyvendinti migracijos politiką. Šiuo integracijos politika ir galbūt migrantai nori persikelti kitą šalį iš tos, į kurią jie pirmiausia atvyksta. Uh, yra veiksnių, kurie gali lėtinti šį procesą. Pavyzdžiui, ilgi, e, ilgas laukimas, kol bus peržiūrėtas prašymas suteikti prieglopsitį. Kitas svarbus dalykas ir iššūkis šioje srityje - užtikrinti vienodas teisės ir nediskriminavimą visiems. Valstybėms narėms tenka pareiga tuo rūpintis, tačiau remiantis apklausa e, surinkta 2017-aisiais, maždaug 50, daugiau negu 50 procentų europiečių neigiamai vertina žmonių migraciją iš kitų šalių į Europos Sąjungą. Ir mūsų apklauso, iš mūsų apklausos, kurią atlikome šios apžvalg, rengdami šią apžvalgą, pamatėme, kad keturiose šalise požiūris bendrai į migrantus yra neigiamas. Dar vienas svarbus iššūkis tai finansavimas priemonių ir politikos. Finansavimą turi apspręsti poreikį, tačiau poreikius įvertinti šiuo metu sunku. Reaguojant į neseniai fiksu, pastebėta migracijos išaugimą. ES skiria papildomus 5 milijardus eurų šiems poreikiams, o iš jų 150 milijonų eurų skirta integracijai pagal prieglopsčio e, ir e, migracijos politiką. Tai atrodo, kad nemenka suma, tačiau AMI fondas kaupia duomenys apie migraciją, kuriais galime pasinaudoti. Kiek iš viso valstybės narės skiria migracijai, informacijos apie tai neturime, kiek valstybės narės buvo skirto, skiria, nežinome ir kokiais fondais migrantai turėjo galimybę pasinaudoti, nežiūrinti tai valstybės narės e, rengiant vidutinės trukmės pežiūrą šio fondo, pareiškia, kad reikia daugiau lėšų skirti migrantų integracijai. Mūsų nuomonė, veiksminga migracijos politika reikalauja e, tinkamo poveikio, poreikių vertinimo ir, žinoma, reikia tinkamų laikų skirti reikalingus išteklius. Tačiau, kol nebus e, parengt, parengtas poreikių vertinimas ir kaip valstybės narės gali prisidėti, išlieka kai kurie rizikos veiksniai ir būtent dėl mes akcentavome, kad dėl to vykdoma politika gali būti neveiksminga. Ketvirtas iššūkis - tai Komisijos migrantų integracijos planas patvirtintas 2016-aisiais, kuriame e, išvardinti veiksmai, kurių reikia imtis komisijai ir o valstybės narės raginamos intensyvinti savo pastangas, imtis papildomų priemonių nacionaliniu mastu, tačiau tos priemonės, tų priemonių gyvendinimo komisija nestebės e, Toliau, penktas iššūkis. E, parama visiems migrantams visose politikos rytise. Kai kurios valstybės narės parengė nacionalinius integracijos planus, kai kurios netgi vietos ir regionų lygmens planus. E, kai kurios valstybės įtraukė migrantų aspektą į, į kitą įvairias politikos sritis. Tačiau, rengdami šią apžvalgą, išsiaiškiname, kad daugelis valstybių narių nesijima veiksmų uh, kai kurių migrantų grupių atžvilgių, pavyzdžiui, jaunų migrantų, pilietybės neturinčių asmenų atžvilgių, jie nėra įtraukti į valstybių strategijas. Be to, peržiūrėję e, valstybių audito e, institucijų ataskaitas, išsiaiškiname, kad yra spragų valstybių migrantų, migrantų integracijos planuose valstybėse narėse reikia imtis veiksmų daugelėje politikos ryčių. Šeštas iššūkis susijęs su finansavimu bei reikalingų duomenų prieinamumu. Tai iššūkis, kurį konstatuojam ir kitose politikos rytise. E, valstybės turi vertinti, ko, ko, kaip kokiu rezultatu jos pasiekia integracijos, savo integracijos politiką ir finansavimų skiriamų migrantams. Mm. Iš apklausos sužinojame, kad valstybės nenaudojo jokių kriterijų, teikdamos finansavimą, kad išsiaiškintų, koks yra šios politikos šioje srityje poveikis. Uh, O valstybių narių audito, atsakingos audito institucijos, mum, jų pateiktos ataskaitos mums atskleidė, kad trūksta tokios informacijos ir trūksta stebėsienos sistemų valstybėse narėse. Integracijos politikos rezultatų stebėsena patikimų duomenų naudojimas leistų įvertinti pažangą pasiekiamą, išsiaiškinti, kur dar reikia kažką daryti ir atitinkamai dėl stebėsenos stygiaus E, neišsiaiškinami tikrieji imigrantų poreikiai, kuriais reikėtų rūpintis. Ir dar vienas iššūkis, kurį konstatavome, tai finansavimo e, sprendimai nacionaliniu mastu. Pavyzdžiui, išsiaiškiname, kad pagal galiojančius įstatymus valstybės turi pasitelkti koordinavimo mechanizmus, kad E, nedubliuotų, kad nesidubliuotų jų pastangos. Tačiau vėlgi atlikę apklausas išsiaiškinome, kad ne visos valstybės turi tokius mechanizmus, tik trys yra parengę gairės dėl koordinavimo ir kad labai svarbus e, centrinės valdžios e, koordinuojantis vaidmuo, nes daug, daugybė skirtingų ligmenų dalyvauja šiuose pastangose vietos, regionų valdžia. E, Išsiaiškinome, pavyzdžiui, kad veikia beveik 400 organizacijų, kurios rūpinasi priemonėmis skiriamomis iš ES fondų migracijai laikotarpiu iki 2020-ųjų. Be to yra penk, papildomai, papildomos, papildomos institucijos, beveik 500 papildomų institucijų, kurios rūpinasi visų priemonių gyvenimu, pavyzdžiui, iš sanglaudos fondų. Tai reiškia, kad be koordinavimo iškyla rizika, kad dėl tokios sudėtingos sistemos darbas bus nenašus ir neveiksmingai bus įgyvendinama politika. Tai tiek apie mūsų parengtą dokumentą, o dabar lauksiu jūsų kom komentarų ir klausimų. Ačiū. E, Dėkuoju Jums. Salėje dėja nėra labai daug narių, bet tikiuosi, kad tie, kurie atvyko, užduos jums savo klausimus. Pirmiausia, ponė McIntyre ir po to ponas Hawk, prašau. Ir po to ponė Jungeris, prašau. Thank you, thank you very... Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš turiu prisipažinti, kad e, labai sunku buvo žiūrėti, kas buvo tenai parašyta tose skaidrėse, bet aš tikiuosi, kad mes gausime tas skaidrės. Uh, e, E, vėliau. Labai svarbi tema ir taip pat manau, kad labai svarbu yra apie tai kalbėti. Iš dalies kalbu kaip e, Junktinės karalystės e, atstovė. Ir mano šalyje integruoti migrantus yra sunku ir apie tai žinoma jau, jau kuris laikas. Visos politinės partijos turi susitelkti šiam darbui. Po to, kai Junktinė karalystė įvyko referendumas, aš pastebėjau, kad labai padidėjo e, neapykantos nusikaltimų. Ir taip atsitiko dėl to, kad po referendumo kai, e, kai kam, paprastai žmonėm, e, kurie yra neįsilavinę ir turi keistų idėjų, kilo noras užpulti migrantus. Ir mano apygardoje. De, vakarų Midlende mes ėmėmės iniciatyvų tam, kad kažkaip pažabotume tą reiškinį. Ir kartu su kolegomis mes pradėjome kalbėti apie tai, kad e, tokiems tikslams tai, e, siekti neužtenka vienos partijos. Visi turime pasakyti, kad pasisakome prieš neapykantos nusikaltimus ir visiškai yra nepriimtina mūsų šalyje, mūsų regione, kad tokie nusikaltimai būtų vykdomi. Mūsų darbo rezultatai buvo gan teigiami. Mes bendravome nemažai su e, jaunimu, surengėme konferenciją, kurioje e, galėjo susitikti įvairių kultūrų jaunimas. Ir e, aš pagalvojau, kad tai yra labai geras pavyzdys to, kaip galima integruoti migrantus. Be abejo, Mes neturėjome jokio viešo finansavimo, surinkome tik kažkiek privačių lėšų. Ir iš dalies tai pasitiko dėl to, kad aš nežinojau iš tikrųjų, kad galima gauti finansavimą iš kažkokių fondų. Ir labai gaila, kad mes turime iš tikrųjų lėšų šiam darbui, tačiau tos lėšų, tos lėšus yra skiriamos įvairių fondų ir uh, būtų gerai jų darbą koordinuoti. Ir e, aš norėčiau tikėtis, kad aš kaip parlamento narė galėčiau turėti informacijos apie tai. Taigi aš visiškai jums pritariu, kad taip, iš tikrųjų, mes turime geriau koordinuoti savo darbą ir daugiau dėmesio tam skirti, daugiau apie tai kalbėti. Aš turiu du klausimus. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie papildomas priemonės ir gal galėtumėte pateikti mums kokiu nors tokių papildomų priemonių pavyzdžių. Ir antras klausimas. Mane labai neramina e, mm, tai, kaip moteris yra integruojamos. Labai dažnai moteris nemoka vietos kalbos. Ir jos e, labai dažnai e, būna praleidžia daug laiko namuose, nes e, tokios yra jų tradicijos. Ir e, dažnai jos nežino iš tikrųjų, kaip galima būtų ir vaikams padėti išmokti vietos kalbą ir kaip galima būtų integruotis labiau vietos bendruomenės gyvenimą. Svarbu apie tai kalbėti, nes mes norime, kad moteris e, užsimtų ir verslų, ir apskritai vaidintų aktyvesnį vaidmenį visuomenėje. Ir aš manau, kad čia mums reikėtų ypatingų pastangų tam, kad integruotume moteris. Ir gal jūs turite kokiu nors duomenų apie tai? Thank you, Mr. Dėkuoju, toliau panas Hawk. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. E, zanim przejdę do zadania. Ačiū, pana pirmininkė. Prieš pradėdamas užduoti klausimus, norėčiau aš e, sureaguoti jūsų pranešimą apie vertėjų protesto akcijas. Iš tiesų esu labai e, sutrikęs ir e, tiesiog šokiruotas parlamento administracijos e, elgesių vertėjų atžvilgių. Jeigu jau mes kalbame apie tai, kad Europos parlamentas yra demokratijos ir dialogo vieta, tai aš neižvelgiu nei dialogo, nei demokratijos, nei jokios širdies, taip elgtis negalima. Reikia bent jau minimalę pagarbą demonstruoti žmonėms, dirbantiems žmonėms, o tam reikalingas dialogas ir Toks Europos parlamento administracijos požiūris man yra labai nesuprantamas ir keliantis didžiulį susirūpinimą. Todėl manau, kad mūsų komitetas, socialinių reikalų ir žimtumo komitetas privalo paskelbti atitinkamą pranešimą viešą ir oficialų apie tai, kad pagarba žmogaus e, orumui e, negali leisti mums elgtis su Europos parlamento darbuotojais. Kalbant apie jūsų e, pateiktą informaciją, turiu kelis pastebėjimus. Žinoma, pati tema yra pakankamai sudėtinga, sunki tiesą sakant, reikia mm, ją nagrinėjant tokio platesnio išsamesnio požiūrio, tačiau vienas dalykas yra akivaizdus, kad integravimas be asimiliavimo man panašus į utopiją <clears throat> ir neturi, mano nuomonė, prasmės. Taigi, kaip mes turėtume pakeisti e, švietimo programas, kaip pakeisti uh, visuomenės informavimą tam, kad ta integracija būtų visapusiška, kad ji būtų suprantama. Kartais mes netgi e, turime savęs paklausti, ar norim, ar, ar, integrant, e, ar imigrantai nori integruotis ir asimiliuotis mūsų visuomenėje, galbūt jie tik dėl kitų priežasčių pas mus atvyksta. Jūs minėjote, kad uh, maždaug pusė europiečių neigiamai vertina migracijos aspektus. Taigi mano klausimas yra labai aiškus ir paprastas, esminis. <clears throat> Ar galvojate apie tai, kad reikėtų skirti daugiau lėšų ir dėti daugiau pastangų tam, kad būtų keičiamos, keičiama padėtis e, e, tose šalise, iš kurių atvyksta migrantai, kad būtų statoma infrastruktūra, mokyklos, e, sveikato švietimo paslaugos stiprinamos. Galbūt būtent tokiu keliu reikėtų eiti ir dėti atitinkamas pastangas tam, kad tie žmonės galėtų tinkam, tinkamomis sąlygomis gyventi. Žinoma, tam reikia didelio masto diplomatinių pastangų, tam, kad būtų taika užtikrinta, kad grėsmių neliktų. Man šis klausimas iš tiesų yra esminės svarbos, nes mano vertinimu migracijos politika mūsų patiria nesėkmę ir iš tiesų reikia labai išmintingų sprendimų. Vokietijos kanclerė Merkel iki Liepos pirmos dienos dabar e, turės privalyti <clears throat> imigracijos programą, e, į kurią nebus įtraukti jokie automatiniai sprendimai ir tai yra gerai, nes manau, kad mums e, reikia daugiau lėšų ir išteklių ir pastangų dėti ten, kur yra imigracijos šaknis. Pone Jungeriui žodis, ačiū už pristatymą, ačiū už ataskaitą. Šiuo metu oh dear. Visi nuolat kartoja, kad vyksta e, e, migrantų krizė, o ataskaitoje aiškiai kalbama apie tai, ką būtų galima šiuo metu geriau nuveikti ir padaryti. Pone Makintair, ir prisipažino, kad nežinojo apie visus fondus, kuriuos galima pasitelkti. Aš turiu pripažinti, kad taip pat apie juos visus nežinojau. Sekretoriato galbūt norėčiau paklausti, ar tas EMI fondas, kuris Europos parlamento komitetas yra susijęs su jo lėšų skirstimu, ar mūsų komitetas taip pat, nes mes, manau, niekuomet užimtumo komitete apie šio fondo panaudojimo galimybės nekalbėjome. Lybė komitetas yra atsakingas. Aha, tai turbūt taip pat yra pavyzdys e, to, kad mūsų veiksmai nėra visapusiškai ir tinkamai koordinuojami. Aš e, noriu užduoti klausimą, nes dauguma problemų kurias minėjote, kelia rimtų iššūkių valstybėms narėms. Manau, kad e, turėtume bandyti išprovokuoti tam tikras diskusijas valstybėse narėse dėl jūsų ataskaitos išvadų. Tai būtų naudinga. Ir e, aš pati esu iš Niderlandų ir manau, kad mes priimėme netinkamus sprendimus bijodami ir baimindamėsi tam tikro neigiamo atgarsio iš visuomenės, visuomenės pykčio dėl migrantams siūlomų integracijos programų ir nusprendėme nerenkti vien tik migrantams numatytų politinių sprendimų, mes apsiribojame tam tikrais politiniais sprendimais, kurie yra skirti galbūt mažiau raštingiams žmonėms, tačiau nekalbėjome, kad šios programos yra numatytos būtent migrantams ir būtent dėl šios priežasties daugelį valstybių narių nėra renkami atitinkami duomenys apie migrantų integraciją ir tas kelias e, iš tiesų mūsų niekur neveda. Taigi noriu paklausti, ar ketinate kaip nors skatinti diskusijas po šios ataskaitos paviešinimo valstybėse narėse? Ar ketinate siūlyti valstybėms narėms e, konkretesnių veiksmų? Na, kitas klausimas yra susijęs su įvairių paramos fondų nekoordinuotų lėšų panaudojimo. Kaip suprantu, labai daug organizacijų dalyvauja šiame procese, minėjote apie 4-500. Kita vertus, aš manau, kad jeigu iš tiesų mes norime integruoti migrantus į savo visuomenę, tai turėtume pradėti nuo vietos lygmens ir pavyzdys jau buvo pateiktas arba galėtume pamėginti bent jau įtraukti vietos verslo bendruomenės, kad ir jos prisimtų tam tikrą naštos dalį, siūlydamas įvairius, įvairias praktikas ir mokymus. <clears throat> Jeigu teigiate, kad reikia geriau koordinuoti veiksmus ir e, pradėti nuo žemesnio ligmens tą integracijos procesą, tai ar toks būdas būtų pats tinkamiausias, e, tinkamiausias. Mm, ar reikėtų viską palikti savo eigai, nes labai daug žmonių savanoriškais pagrindais šiuose procesuose dalyvauja. galbūt e, pernelyg didelė grėsmė yra įtraukti šį procesą labai didelį skaičių įvairių skirtingų organizacijų. Ačiū. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau užduoti klausimą ir mano klausimas yra susijęs ir su to, apie ką kalbėjo ponia Jongerijos. Aš norėčiau pakalbėti apie integracijos pradžią, integracijos vėlesnius etapus. Mes posėdžiavome užimtumo komitete ir užimtumo komitetui tenka didžiulė atsakomybė, kaip ir kitiems komitetams. Nustatant konkrečius problemų su kuriomis šiomis dabar susidurime tam tikrose valstybėse narėse, sprendimo būdus. Ir čia reikia kalbėti apie problemas susijusios su integracija arba tiksliau su integracijos nebuvimu. Ir dabar galiu paminėti savo šalį Švedijoje. Gyventojų skaičius yra 10 milijonų mano šalyje ir pas mus atvyko per trumpą laiką maždaug 1 milijonas žmonių migrantų. Kai kas išvyko ir įsikūrė kitur, bet nemažai tų žmonių liko Švedijoje ir jie toliau gyvens Švedijoje. Ta supranta mūsų politikai, supranta mūsų institucijos ir tai reiškia, kad mes turime surasti tokius sprendimus, kurie ne tik padėtų mums susitvarkyti su trumpalaikėmis krizėmis, bet ir užtikrintų ilgalaikę integraciją. Švedijoje dėl to sutarė visos politinės partijos. Mes matome, kad labai svarbu yra padėti žmonėms integruotis. Uh, Čia reikėtų paminėti darbo rinką. Mūsų socialiniai partneriai tarpusavį susitarė tą siekdami užtikrinti, kad migrantams, kurie dažnai nemoka švedų kalbos, vis tiek galėtų įsidarbinti. Nes taip jie galėtų uh, ne tik užsidirbti, bet ir įgyti bent jau teorinę galimybę tai išmokti vietos kalbą. Socialiniai partneriai Švedijoje, o čia aš tur, pirmiausia turiu galvoje darbuotojus ir darbdavius, susitarė kartu bendromis jėgomis dalyvauti šiame procese. Be abejo, mūsų vyriausybė taip pat dirba, bet e, Švedijoje būtent socialiniai partneriai atlieka didžiausią darbą integruodami migrantus į darbo rinką. Tai yra svarbu ir mes matome, kad tam tikrose sektoriuose, tam tikrose regionuose ši sistema veikia. Be abejo, problemų esama ir nemažai, bet manau, kad mes turime kalbėti labai konkrečiai. Ir aš tikiuosi, kad e, Švedijos patirtis pasiteisins ir uh, gali būti naudinga kitoms šalims. Mes labai daug kalbam apie tai, kaip galima būtų integruoti migrantus Ir mes arba dėl to labai nerimaujame ir labai tuo rūpinamės, arba kai, kurie, kai, kai, kai kuriuose kitose bandoma uh, užmerkti akis ir, man, ir elgtis rasistiškai kartais. Bet aš manau, kad reikia vis tiek galvoti apie tai, kaip galima dirbti ir čia galiu pasakyti, kad Švedijoje socialiniai partneriai surado sprendimą. Gal Panašių pavyzdžių esame ir kitose šalise. Nes jeigu, pavyzdžiui, jūs dirbat, jūsų vaikai mato, kad jūs e, išeinate iš namų, kad jūs esate reikalingas kažkam kažkur, jūs e, turite galimybę išmokti vietos kalbą, galite užsidirbti. Taigi tai da, e, sustiprina jūsų orumą ir suteikia jums papildomų, papildomų galimybių. Aš manau, kad mes turime ieškoti įvairių būdų padėti žmonėms integruotis. Migrantų integracija nėra procesas, kurį galima bus baigti po trijų metų. Ne, tai yra labai labai ilgalaikis e, procesas. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, gal jūs turite kokiu nors praktinių pavyzdžių to, kokios priemonės pasiteisina. Aš suprantu, kad e, tas sąrašas gali būti, tų priemonių sąrašas gali būti labai ilgas ir daug kas be abejo priklauso nuo valstybių narių ypatumų, konkrečių aplinkybių. Bet gal jūs turite kokį nors e, konkrečių praktinių priemonių sąrašą? kuris padėtų kiekvienai valstybei nariai skatinti geresnę integraciją. ES yra valstybių narių, kuriuose pavyko gan sėkmingai integruoti migrantus. Dažnai tai būna da, uh, kokios nors nedidelės iniciatyvos, kartais jos būna platesnės, didesnės apriepties, bet būtų įdomu apie tai sužinoti ir įdomu būtų iš tokių iniciatyvų pasimokyti. Ir gal jūs e, galėtumėt mums papasakoti apie tai, e, kokiu priemonių įmės valstybės narės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, iš tikrųjų klausimai labai įdomus ir aš norėčiau jums visiems paminė, padėkoti už šios įdomius klausimus, naudingas pastabas. Reaguodama tai, ką jūs ką tik sakėte apie integraciją, aš galiu pasakyti, kad taip, integracija yra labai ilgalaikis procesas, jis užtrunka ilgus metus, tam, kad žmonės galėtų prisitaikyti, kad galėtume pamatyti migracijos rezultatus. Ir būtent todėl, beje, mes ir pasirinkome šį, apžvalgi, šią apžvalginio pranešimo formą, o ne specialią ataskaitą nes specialiai ataskaitai renkti pritruko duomenų. Šiuo metu mes neturime konkrečių duomenų ir todėl mes pagalvojame, kad būtų labai gerai tiesiog api, apžvelgti dabartinę situaciją, pamat, pabandyti vertinti, su kokiais iššūkiais yra susidurima. Ir aš pirmiausia norėčiau sakyti jūsų klausimą apie praktinių priemonių sąrašą. Mes tokio sąrašo neturime, bet mes pradėjome nuo antrojo uždavinio. Uh, mes bandome gerai su, suvokti, kokia yra dabartinė padėtis, tam, kad galima būtų ją aptarti, turint daugiau informacijos. Ir uh, Viena parlamento narė kalbėjo apie tai, kad mums reikia nacionalinių lygminių skatinti diskusiją šiais klausimais. Mes beje stengiamės tą daryti. Kiekvieną kartą, kai mus kviečia valstybės narės, pavyzdžiui, į e, nacionalinius parlamentus, mes visuomet e, su malonumu atsiliepiame tokius prašymus. Tai yra labai geras pasiūlymas. Ši politika nėra da, e, ta tikrai prasme Europos Sąjungos politika, tos priemonės yra taikomos vietos lygmenių. Vietos bendruomenėse. Ir dabar sugrįžtame prie pirmojo ponios Makintaja klausimo. Nu, galiu pasakyti, kad e, taip, aš jums visiškai pritariu. Ir tai, apie ką jūs kalbėjote, puikiai atspindi tai, ką mes pamatėme uh, sunku yra iš tikrųjų du, užtikrinti nediskriminavimą. Jūs kalbėjote apie da, neapykantos nusikaltimus. Taip, tai iš tikrųjų aktuali problema ir mums reikia bendromis pastangomis su ją kovoti. Finansavimas. Aš manau, kad visiems aišku, kad tai yra didelis iššūkis. Jei jūs nežinote, kok, kiek lėšų jums reikės, o įvertinti tai yra nelengva. Ir akivaizdu, kad lėšų visuomet trūksta, bet e, problemos prasideda pačioje proceso pradžioje, nes sunku yra įvertinti, kiek lėšų reikės ir dėl to sunku yra pradėti net integracijos procesą, taigi reikia geriau koordinuoti savo veiksmus, čia aš visiškai jums pritariu, dėl papildomų prie, uh, priemonių. Mes savo dokumente kalbame apie mokymus ir kuo anksčiau e, žmogus gali pradėti dalyvauti mokymuose, tuo būtų geriau. Kalbos kursai, verslumo skatinimo kursai, e, kurie būtų prieinami ir moteriams. Ir jūs, ponia pirmininkė, savo šalyje pradėjote de, pasirinkote kitokį metodą. Jūs pirmą suteikėte žmonėms darbo, o po to padedate jiems uh, tobulintis ir, moky, ir mokytis. Ir e, iš tikrųjų reikėtų dalintis informaciją apie įvairių šalių pa, patirtį. Šiuo metu mes turime dar labai mažai informacijos tam, kad galėtume e, gerai sakyti jūsų klausimą apie tai, kaip konkrečiai vyksta moterų migrančių integracija. Ir aš dėja negaliu pasteikti jums e, jokių skaičių, nes apskritai rinkti skaičius buvo sunku apie visus migrantus. Ir e, tikėkime, kad e, šiek tiek vėliau gal mes turėsime daugiau informacijos. Toliau jūs taip pat kalbėjote apie integraciją ir apie tai, kad integracija yra abipusis dviejų krypčių procesas. Aš visiškai tam pritariu ir apie tai mes kalbame savo pranešime. Žinome, kad e, integracija yra procesas, kuriame dalyvauja ir priimančioji visuomenė, ir tie, kurie e, į ją atvyksta ir nori į ją įsilieti. Ir norų integruotis reikia iš tų žmonių, reikia, nor, kad priimančioji bendruomenė taip pat parodytų norą juos integruoti. Ir Mes e, savo pranešime, taip aš įžanginė dalyje, da, paaiškiname, kad iš tikrųjų šis procesas e, yra ilgalaikis apie migraciją, įvairius migracijos etapus, apie tai, kaip e, nuo ko pradėti ir kuo paprastai baigėsi integracija. Tai sudėtingas klausimas, bet aš galiu pasakyti, kad pirmiausia, mūsų tikslas, mūsų uždavinys nėra pateikti jums kokiu nors rekomendacijų, nes mes neturime pakankamai duomenų tam, kad galėtume tokias rekomendacijas parengti. Bet mes galime pasakyti, kad iš tikrųjų reikia geriau koordinuoti veiksmus. Ta mes pamatėme, bet tai nereiškia, kad mes norime dabar jums pamokslauti ir aiškinti, kad mums reikia viską derinti. Ne, reikėtų tiesiog stengtis užtikrinti, kad nebūtų dubliuojami veiksmai. Ir kad kartais mes matome, kad tos pačios priemonės yra finansuojamos iš, iš uh, uh, nacionali, nacionalinių ar regioninių uh, biudžetų. Uh, ir kartais da, finansavimas nėra veiksmingas. Mums reikia suvokti bendrą kontekstą tam, kad galėtume uh, užtikrinti, kad visa sistema veiktų veiksmingiau. Ir kaip jūs, ponė pirmininkė, ir sakėte, ir aš galiu tą tik tai pakartoti, tai yra apžvalginės pranešimas, jame nėra jokių rekomendacijų, bet aš galiu jums pasakyti, uh, kad atrodytų, kad integracija į darbo rinką turėtų būti jau paskutinis integracijos etapas. Nes žmonės atvyksta, da, išmoksta vietos kalbą ir po to turėtų da, įsilieti į darbo rinką. Tai atrodytų toks, tokia būtų logiška da, a, veiksmų seka. Ir jei ir ga, a, pabandyčiau suformuluoti jums a, bent vieną rekomendaciją, aš galėčiau pasakyti, kad reikia mažiau kalbėti ir daugiau dirbti šioje srityje. Ačiū. Už tai, kad atėjote pas mus aptarti e, šį dokumentą, šią ataskaitą ir tikimės susitikti su jumis ateityje. Ačiū. Balsavimas prasidės 10. Palūkėsime šešias minutės, kol ateis daugiau narių. 5-6 minučių pertraukėlė. Okay, friends, vote, although... Kolegos prasideda balsavimas, nors netiek jau daug mūsų čia yra susirinkusių, bet darau prielaidą, kad nariai, kurie dar neatėjo į balsavimą, užsima kažkuo kitu. Taigi, balsuosime dėl nuomonės projekto, dėl visos Europos asmeninių pensijų produkto. 25 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Pirmas skyrius 26 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 170 pakeitimas atkrenta. Toliau 171 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 172 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 173 už, prieš susilaikė atmestas. 174 už, prieš susilaikė atmestas. 175 už, prieš susilaikė atmestas. 176 už prieš susilaikę. Jis atkrenta. Bet patikrinkime, kaip balsavome. Balsuojame, balsavimas baigtas. Vienu, na, vienas narys neturi kortelės. Už 22 balsavo už pritartą. Šimtas 78 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 179 už, prieš, susilaikė atmestas, 180 už, prieš, susilaikė. Tikriname, kai balsavome dėl 180, nes nebuvo aišku. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pamiršau žodį. 21 balsavus už. 181 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname, kai balsavome dėl 181, taip pat prašau balsuoti. Balsuoti baigėme pritarta. 23, 23 balsavus už. 182 kas už. Ne, jis atkrenta, sako pirmininkė, ir todėl dabar periname prie 183. Atkrenta, 84 taip pat, 85, 86, todėl dabar 187. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 188 atkrenta, 189 atkrenta, 90 atkrenta, 21 atkrenta ir dabar 192. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar 196. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Toliau 200 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 201 už, prieš, susilaikė pritarta. 202 už, prieš, susilaikė atmestas. Toliau 204. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Tikriname, kaip balsavome dėl 204. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 22 balsavus už. 205. Kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. 206 atkrenta, taip pat ir 7, 8, 9 ir dabar 210. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 211 atkrenta, todėl dabar 212 kas už, kas prieš, Tikriname, kai balsavome dėl 212, prašau balsuoti. Balsuojamas baigtas. Pritarta. 21 balsavus už. 213. Turime balsuoti dėl jo. Taigi, kas už, kas prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 213. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas 21 balsavus prieš. Aštuntas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. D kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 219 pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė atmestas. H kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 223 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 224 pakeitimas atkrenta. 225 kas už, Kas už 225, kas prieš, susilaikė atmestas. 226, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 227, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 228-229 atkrenta, toliau dabar 230 kas už, kas prieš. Turime patikrinti, kaip balsavome dėl 230. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, atmestas pakeitimas. 23 balsavus prieš. 231 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 232. Draugė su 233. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmestas. 234 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 235 už, prieš susilaikė atmestas. 236 kas už, kas prieš susilaikė, man atrodo, atmestas, bet patikrinkime, kaip balsavome dėl 236. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, atmestas. 18 balsavo už prieš. 237 draugė su 238 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Atmesti 239 už prieš susilaikė atmestas. 240 už prieš susilaikė atmestas. 241 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Toliau, toliau 244, nes visi kiti atkrenta. Kas už? 244, kas prieš? Tikriname, kai balsavome dėl 244, prašau balsuoti. Pasavimas baigtas. Pritarta. 21 balsavus už. Du šimtai keturiasdešimt šeštas dabar kas už, kas prieš, susilaikė. Turime patikrinti, kaip balsavome dėl 246, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 20 balsavus už. 248 už. Prieš. Turime patikrinti, kaip balsavome dėl 248. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 21 balsavus už. 249 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 250 už, prieš, susilaikė pritarta. 251 už, prieš. Tikriname, kaip balsavome 251. Balsavimas baigtas. Pritarta 26 balsavus už. 252 draugė su 200. Du šimtai penkiasdešimt antras kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Du šimtai penkiasdešimt trečias atkrenta. Ne, turime balsuoti dėl jo. 253 už. Prieš susilaikė atmestas. 254 už. Prieš susilaikė atmestas. Ir tai reiškia, kad 255 atkrenta. Dabar dėl 260 balsuojame. Taigi 260 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Tikriname, kaip balsavome. Dėl 260 prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 20, pritarta 22 balsavus už 261 atkrenta. 262 kartu ne. 262 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Tikriname, kai balsavome dėl 262. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 21 balsavus už. 263 atkrenta, toliau C kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 272 už, prieš susilaikė pritarta. 274 už, prieš susilaikė atmestas. 278 už, prieš susilaikė pritarta. 280 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 281 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 283 kas už, kas prieš Tikriname, kaip balsavome dėl 283. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 20 balsavo už. Dešimtasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė Tikriname, kaip balsavome dėl dešimtojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta dviem balsam per svėrus. 285 atkrenta, dab, todėl dabar 286. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 11 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 289 už, prieš susilaikė atmestas. 290 už, prieš susilaikė. Man atrodo pritarta. 12 atkrinta, 13 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 296 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 297 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 297 pakeitimo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 19 balsavus už. Kitas pakeitimas atkrinta. Dabar balsuojame dėl 300, e, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 301 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 302, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 303 atkrinta, 304 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 305 kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 306. Kas už, kas prieš susilaiko. Manau, kad reikia pasitikrinti dėl 306 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta 36 balsavus už 300. 107 tai pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 308 kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 308. Balsuoti baigiame. Pritarta 23 balsavus už. 309 pakeitimas atkrito, 310 kas už. Kas prieš susilaiko. Sakyčiau, kad pritarta. Trys šimtai vienuoliktas, kas už, atkrinta trys šimtai vienuoliktasis, Taigi 312, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 315 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 316 ir 17 atkrinta. Suome dėl 12 kompromiso, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. E kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl F kompromisinio pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 363 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 364 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 366, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 367, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 370 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 372, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 373, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 375 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 375 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta 24 balsams už. 376 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 377 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 380 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. B kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 14 kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 394 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta kas prieš susilaiko, sakyčiau, pritarta. Bet pasitikrinkime dėl 394 pakeitimo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigime. Pritarta 27 balsavus už. 396 kas už, kas prieš susilaiko Pasitikrinkime dėl 396. At 21 balsaus už pritartą. 397, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 15 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 401 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 404 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 404. Balsuoti pradedame. Ir balsuoti baigiame. Atmesti. 22 balsas, balsavus prieš. 405 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 406, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tiksliau, tiksliamis dėl 406 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame atmesta dviejų balsų persvara, 19 balsavus prieš, 407 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 408, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 409, kas už, kas prieš susilaiko Pritarta 410, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 411, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 412, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 413, kas už, kas prieš susilaiko Pasitikrinkime <clears throat> balsavimo rezultatus dėl 413 pakeitimo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 25 balsavus už, 16 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 417 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 418 atkrinta, 419 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 420 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 420, pradedame balsuoti. <clears throat> balsuoti baigiame. tarp balsuojančiųjų vienu socialistų atstovų yra per daug. Dabar viskas gerai, pritarta dviejų balsų persvaro. Taigi dabar balsuosime dėl 422 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko. Manau kad reikia pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 422 pakeitimo. Taigi balsuojame, balsuoti baigiame, pritarta vieno balso persvaro. 423 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 424, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 425, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 426, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 427, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 428 atkrinta, balsuosime dėl 429, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 430 pakeitimas ir 431 kartu, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 432, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 18 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko susilaiko pritarta. 433 pakeitimas atkrinta, balsuosime dėl 434, ar ne? Ir mm, jis atkrinta, balsuojame dėl 435. Balsuojame, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dviejų balsų persvara. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko Turime pasitikrinti dėl 19 pakeitimo. Labai gaila, balsuoti pradame. Dėl 19 pakeitimo balsuoti baigiame. E, atmesta 22 balsavus prieš, 20 pakeitimas e, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 437 pakeitimas atkrinta. Pat 438. Balsuojame dėl 439. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 17. Kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 408, kas už, kas prieš, susilaiko atmestę. 22 pakartimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Ne, šis pakeitimas atkrinta. Tiksliau ne, pirmininkė pasitaisė. 22 pakeitimui pritarėme, taigi atmetėme 448, 22 pritarėme. Balsuosime dėl 452. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 453 kartu su ne atskirai, kas už, kas prieš susilaiko. Pastikrinkime dėl 453 pakeitimo. Balsuoti pradame ir baigiame. Pritarta. 23 balsavus už. 455 pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaiko atmestą? 460, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 461, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 18 e, kompromisas dabar, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 469 pakeitimas dabar. Ne, pirmininkas atsiprašo, 479. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 479, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Keturi šimtai septyniasdešimt aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko sakyčiau, atmesti. Bet pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 479 pradedame balsuoti. Ir balsuoti baigiame. Paritarta 22 balsavus už. 481 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 424 e, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Sakyčiau pritarta, bet pasitikrinkime dėl 24 pakeitimo. Balsuoti pradame ir balsuoti baigiame. Atmesta. Keturi šimtai aštuoniasdešimt antras pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko. E, sakyčiau, kad atmestam, bet manau, turėtume taip pat ir dėl šio pakeitimo pasitikrinti. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 22 balsaus už. 483, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 484 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 484 kas už. Ne, pirmininkai atsiprašo, 480. Jau balsavome dėl 463 ir 84, dabar balsuosime dėl 485. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Manau, kad turime pasitikrinti dėl 485. Balsuoti pradame. Uh, amendment 486 falls, also 400. We go to amendment 487. In favor, those against. 487 už prieš susilaikė mm. patvirtinta. 488 atkrenta, toliau 489, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Toliau 490, kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo, patvirtinta. 491, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 492, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta pasitikrinkime. 492 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 21 balsavus už. Toliau 493, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 495, Atkrenta. Toliau 494. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 496. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 497. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Toliau 498, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 499, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 500, e, pakeitimas 500, kas už, kas prieš susilaikė, patvirt, atmesta. 501, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 502, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 503, kas Penkišimtai trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 504, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 505, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 506 kartu su kitu pakeitimu, ne, 506, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 507 atkrenta, toliau 508, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 509 atkrenta, toliau 510, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 511, jis atkrito, 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 30 pakeitimas. A, norite, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus. Dėl 29 pakeitimo prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 21 balsavus už. Atsiprašau. A kompromisas. A kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Toliau. 31 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Toliau. 32 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Toliau. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl antrojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 25 balsavus už. Toliau 35 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta Toliau 36. Kas už? Kelkite rankas aukščiau. Taip, va taip pat. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl trečiojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 19 balsavus už. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Ketvirtasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. 23 balsavo už, taigi patvirtinta. Toliau 38 pakeitimas, antroji jo dalis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Taigi 38 pakeitimo antroji dalis. Balsuojame. Dar, bals, dar galite balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta 19 balsavos už, taigi dviejų balsų persvara. Toliau penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. 39 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimtasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl 42 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 45 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 46 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime 47 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 24 balsavo už. Toliau 50 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 52, 53 ir 54 pakeitimai. Ne, atsiprašau, tik tai 52, 53, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 54, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 55, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. 56, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 57, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 58, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 59, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šešiasdešimtasis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šešiasdešimt pirmasis kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Taigi 61 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta nes prieš balsavo 21 komiteto narys. Toliau 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad patvirtinta. Gerai, jeigu norite, galime pasitikrinti. Gerai, balsuojame. Elektroniniu būdu 63 pakeitimas. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Vieno balso persvara. 65 kartu su 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 67 Aštuntasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 69, kas už, kas prieš. A, atkrinta, atsiprašau. Taigi toliau periname prie 70 pakeitimo. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 70 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta keturių balsų persvara. Toliau 71, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau 78, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta atmesta. 79. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 81 pakeitimas toliau, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta. Toliau. 82. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 83. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Sunku man apsispręsti. Aš sakyčiau, kad e, patvirtinta. 84. Atkrinta. Toliau periname prie 85, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 86, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 87, kas už, kas prieš, kas uh, atmesta. 88, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 89-asis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 19-oji konstatuojamoji dalies 90-asis pakeitimas atkrenta, toliau 91-asis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl septintojo pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta, 39 e, balsavo už. Neatmestas tas pakeitimas. Iš tikrųjų, mums visiems reikėtų pertraukos, nes jau daugiau nei 40 minučių balsuojame. Taigi, 92 toliau, kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 90 Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 99, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 98 atkrenta. Toliau šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtas pirmasis pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šimtas antrasis atkrito, taigi šimtas trečiasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau šimtas ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 105. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 106. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 107. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta Pasitikrinkime, taigi 107 pakeitimas. Balsuojame. 107 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 108. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime nes man atrodo, kad mūsų persvara bus nedidelė. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl 108 pakeitimo. Prašau balsuoti, balsuokite. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta vieno balso persvara. 109. Kas už, kas prieš Taip, siūlyčiau ir dėl šito pakeitimo pasitikrinti balsavimo rezultatus. Taigi balsuojame, dabar 109 pakeitimas, dar galite balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta dviejų balsų persvara. 110 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. G kompromisas, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. G kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Tuo netrukus baigsime balsuoti. Baigta. 22 balsavo už, taigi patvirtinta toliau. Trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 114. Kas už? kas prieš, kas susilaiko atmesta. 115, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 116, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 117, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. 117 pakeitimas Balsuojame, galite balsuoti. 117 pakeitimas, dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta trijų balsų persvara. Toliau. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 119. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau. 121 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 123 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, toliau 126 pirmoji dalis, 126 pirmoji dalis kas už, kas prieš, Neradote balsavimo sąraše? 126 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 126 pakeitimo antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Gerai, tikriname. Antroji dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtas dvidešimt septintasis, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime, 127 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta vieno balsų persvara. 128 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 129 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Prašyčiau tylos Dėkoju. Vėliau galėsite pasiplėpėti. 138 atkrito šitik toliau. 139. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta 140. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 142. Pirmasis atsiprašau, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Toliau 142 at, atkrenta. Ne, turime balsuoti. Taigi 142 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 143 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 144 ir 145 kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 146 atkrenta, toliau 147, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Gerai, pasitikrinkime. 147 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta trijų balsų persvara. Toliau 140. 154. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 155. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 156 56, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Jūs norėtumėt, kad pasitikrintume. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl 156 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 balsavo prieš. Toliau, 157, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 158, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Taigi, 158 pakeitimo pirmoji dalis, prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta 22 balsavus už. Toliau. 158 pakeitimo antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 68 konstituojamoji dalis, 159 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 160 pakeitimas atkrenta. Pereiname prie devintojo pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 161 pakeitimas ir 162 tapatos tie pakeitimai yra, taigi kas už šios pakeitimus, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 163 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą. 163. Kas už? Gerai. Kas prieš? Patvirtinta. 164. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 165. Kas už? kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 166, kas už, kas prieš, kas susilaiko, nematau. 166 pakeitimas, balsuojam elektroniniu būdu. Dar galite balsuoti, dabar balsavimas baigtas. Atmesta vieno balsų persvara. 167, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta toliau 169 atkrinta. Taigi dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Balsavimas bus vardinis, taigi prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. 35 balsavo už, 4 prieš, 2 susilaikė. Dėkoju pranešėjams. Okay, uh, then uh, O dabar vyks e, ekonominis dialogas ekonominiais klausimais ir keitimasis nuomonėmis dėl 2018 Europos semestro šalims skirtų konkrečių rekomendacijų. Dalyvaujant komisijos vicepirmininkui Dombrovskijui, komisijos narį atsakingą už užimtumą, socialinius reikalus, įgūdžius ir jų, darbo jėgos judumą poniai Taisen ir ponui Moskovici. O ponas Moskovici atsiprašo. Jis negali dalyvauti šiame dialoge ekonomikos klausimais šiandien. Thank you.